Šis parlamentas pripažino matomą organizuotą grėsmę e, moterų teisėmis. Jums reikės pasirinkti, kokią poziciją užimate. Pirmininkas perspėja, kad reikia laikytis numatyto laiko. Pone Lukaševska, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Paskutinės ataskaitos, kurią paskelbė Oxfam, Davos viršūnių sustikimui išvados yra labai aiškios. Pasaulio ekonomika iš esmės remiasi moterų e, prievartą. Ir lygybė vis mažiau apsimoka, vis mažiau pelninga yra, nes moteris atlieka 3 ketvirtadalius neapmokamo priežiūros ir globos darbo. Taigi 12,5 milijardų e, darbo valandų visiškai nemokamai. Taigi lygus atlygis, vienodas atlygis, kliūčių neįgalioms moteriams panaikinimas, moteris darbo rinkoje, pagyvenusios moteris, moterų skaičiaus darbo rinkoje mažėjimas, skurdas, klimato kaitos poveikis skurdui ir sveik, moterų sveikatai, Tai yra iššūkiai, kurių, kurie bus aptariami Junktinių tautų konferencijoje. Ir tikiuosi, kad kartu mums pavyks rasti veiksmingus sprendimus ir galėsime taip pat prisimti politinius įsipareigojimus ten. Dėkoju. Toliau ponia Leitao Markės vieną minutę. E, iš tikrųjų, e, gal, moteris niekada nebuvo įgalintos, tai už tai reikėjo kovoti. E, vyrų ir moterų lygybė yra susijusi su žmogaus teisėmis. E, tai turi būti ir vyrų ir moterų lygybė. E, Jungtinių tautų generalinis sekretorius pacitavo vieną žmogų, kuris visą laiką kovojo už šį tikslą ir šiandieną jis nėra tame poste. Kokius prioritetus mes turime ginti 25 metams praėjus po Pekino? Visų pirma, kova dėl moterų, kurios neturi teisų, kurios neturi teisės į švietimą, į mokslą, į vedybas, neturi teisės kontroliuoti savo seksualinį gyvenimą, profesinį gyvenimą. Taigi štai, tos moteris turėtų, turėtų būti mūsų prioritetai. Be to yra ir kitas kovos su smurtu prioritetas. Čia taip pat e, turime kalbėti apie tą naują e, smurtą, kuris plinta internete ir kuris e, visų pirma paliečia moteris ir mergaitės. Toliau yra ir kitų neligybės formų, pavyzdžiui, kurios ir ateityje išliks, jeigu šiandieną su jomis nekovosime pavyzdžiui, e, technologinėse profesijose esantis mažas moterų skaičius. Man atrodo, reikia veikti kartu, nes kartu mes būsime stipresni. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad reikia paisyti kalbėjimo laiko. Dabar ponia Zakaropolų vieną su pusę minutės. Pone pirmininkė, kaip žinote, teisė į seksualinę ir e, reprodukcinę, reprodukcinę sveikatą yra pagrindinė teisė. Tačiau pastaraisiais metais nuolat e, blogėja ši situacija visame pasaulyje. Ir dažnai, e, pavyzdžiui, JAV ir kitos didžiosios valstybės tam pritarė. Tačiau mes kaip ES irgi prarasime savo patikimumą, jeigu nekalbėsime vienu balsu. Pavyzdžiui, Nairobija vykus, Nairobio konferencija. Ten e, iš tikrųjų buvau šokiruota, kad Vengrija ir Lenkija e, susivienijo su tomis valstybėmis, kurios kvestionavo moterų teisės. Pone pirmininkė, ministrė, komisarė, nauja e, e, karta yra labai jautri tarp, neligybei tarp vyrų ir moterų. E, Čilėje, Argentinoje, Meksikoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Belgijoje visą tai vyksta ir visame pasaulyje. Ši karta nebegali toleruoti šios neteisybės ir ši karta yra lygybės karta. Ir todėl, minėdami Pekino deklaracijos 25-asias metinės, išgirskime šias mergaitės ir berniukus, vyrus ir moteris iš viso pasaulio, kurie reikalauja e, orios visuomenės, teisingos visuomenės ir kokybiškos visuomenės. Būtent tokia yra Europa ir tokios yra jos vertybės ir mes esame politiškai atsakingi ir turime įsipareigoti siekti šio tikslo. Dėkoju. Mrs. Bruna, one minute and a half. Brūna. ES prioritetas e, turi būti moterų e, padėtis ir mūsų e, delegacija kovos už vienodą atlygį prieš smurtą, prieš priverstinės santokas ir lytinių organų žalojimą. Taip pat mes norime, kad būtų pripažintas namų šeimininkių ir kitų moterų dirbančių namie darbas, nes kitaip situacija bus karikatūriška ir mm, prieštarau Stambulo konvencijai. Ir aš norėčiau priminti vieną tabų klausimą, o būtent isl, radikalaus islamo požiūrį į mergaitės Prancūzijoje. Jauna mergaitė sutikritikavo islamą socialiniuose tinkluose ir ji sulaukė e, šimtų ir tūkstančių grasinančių žinučių, e, grasinančių mirtimi ir smurtu. Ir Ji, jie galiausiai reikėjo, jie galiausiai reikėjo skirti policijos apsaugą. Ji tris e, savaitės nes, nelanko jau mokyklos, neišeina iš namų ir ji simbolizuoja bekintančią Europą, e, kuri, kurią terrorizuoja nesimiliuotas radikalus islamas. Ir mūsų frakcija reikalauja diskusijų šią temą, reikalavo jų šiose, šioje plenarėje sesijoje ir mums buvo atsakyta. Ir reikia atsižvelgti, kaip migracija ir radikalus islamas kenkia moterų situacijai Europoje. Dėkoju. Pone Riba Hiner, minutė. Ačiū pirmininkė ministrė. Dabar toksai laikas, kai teisės, kurios atrodė savame suprantamos, vėl kvestionuojamos. Dažnai ksenofobiškai, mezofobiškai bandoma stabdyti, stabdyti pažangą link lygesnės visuomenės. Ir tai mums, moteriams, ypatingai yra efektyviau svarbu. 64-oje Junktinių tautų moterų padėties komisijos sesijoje bus puikia galimybė Europai lyderiauti tarptautiniu mastu, kovojant už moterų teisės ir reikalauti rimto įsipareigojimo su Pekino e, veiksmų platforma daug priemonių, kurios buvo tenai numatytos ir toliau yra tik tai tikslai. Europa turi būti svarbi priemonė pasauliui, kad sustabdytume tą regresą pasauliniu mastu moterų teisų srityje. Tai čia tikrai galima padaryti daug daugiau. Stambulo konvencija, e, kvotų direktyva vis dar užstrigusi taryboje. Prašome drąsos, ryštingumo, skubumo. Tegul mūsų tikslai pagaliau tampa laimėjimais. Dėkoju. Pone Mazurek, minutė. Minęło 25 lat od świata. Ponios ir ponai, prabėgo 25 metai nuo Pekino pasaulinės moterų konferencijos, tačiau vis dar lieka daug netliktų darbų, apsaugant moteris įvairiose srityse. Turime paklausti savęs, ką dar reikia padaryti, kad moteris nesusidurtų su smurtu, ekonominė neligybė, diskriminacija. Moteris, motinos susiduria su tuo darbo rinkoje. Galbūt Europos parlamentui reiktų elgtis kaip Lenkijai. Lenkijoje atlyginimų skirtumai mažiausia Europoje. Be to smurto nedaug. Lenkija yra viena iš saugiausių šalių Europoje. Mes prieštarojame tam, kad abortas būtų laikomas šeimos planavimo priemonė ir mes nenorime, kad Europa finansuotų organizacijas, kurios skatina abortus. Ką ketina iš tikrųjų padaryti parlamentas, kad apsaugotų moterų teisės ir propaguotų lyčių lygybę. Aš laukiu, kokie bus jūsų planai ir pasiūlymai ateityje. Fransen. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Lyčių lygybė nesibaigia ties ES sienomis. Prabėgo 25 metai po Pekino konferencijos ir Vis dar visame pasaulyje reikalaujame daugiau lygybės moteriams ir merginoms. Tai ir verslo srityje, ir kitur kitas sustikimas New York'e, tai galimybė atkreipti politinį dėmesį į moterų pažeidžiamumą, moterų skurdą, patiriamą smurtą ir kančias karo metu, išnaudojimą Europos Sąjunga turėtų būti lyderė šioje srityje, kalbėti vieningai, garsiausias, garsiausiai turėtų kalbėti apie tai. Turėtume pasinaudoti šitą galimybę ir suteikti moteriams šansą pas, e, susilaukti sėkmės. Mm. 25 metai prabėgo nuo Pekino deklaracijos, tačiau lyčių lygybė vis dar gyvuoja. Moteris patiria smurtą, prievartą ir yra dvi ES valstybės, kuriuose išprievartautos moteris negali gauti aborto. Ir Taip pat e, daug kur laikoma norma, kad e, būtent moteris atsisako karjeros ir lieka namuose. 25 metus mes girdime tik tai gražius žodžius. Ir dabar artėjant naują konferenciją mes turime pasakyti užteks. Moterų teisės turi būti garantuotos visur. Prieiga prie kontracepcinių priemonių, saugus ir teisėtas abortas, sveikatos apsauga, švietimas. Visa tai turi būti garantuota. Lyčių lygybė turi būti raukta į klimato sritį, klimato kaitos sritį, nes būtent moteris nukenčia daugiausia. Visa tai užduotis jums, ponė komisijos narė ir komisijos pirmininkė. Andruje. Je préfère celui du réel. Que comptez-vous faire non Ką jūs ketinate daryti, negerinami moterų gyvenimą, bet jį savo gelbėdami? Prievartavimai, grasinimai, lytinių organų žalojimas, visa tai yra moterų kasdienybė. Jūs. E, žaidžiate visokiausius pol, populistinius e, žaidimus. E, pavyzdžiui, pakistanietiškos kilmės pedofilas nebuvo nuteisiamas dėl e, baimės būti apkaltintiems rasizmu Didžiojoje Britanijoje. Taip pat, ar manote, kad moteris gali būti paliktos jų būdelių valiai? man atrodo, kad moteris jums reiškia tik tai rinkėjus. Noriu jums priminti, kad jūs europiečiai ir todėl turite būti drąsus ir prisiminti, kad šioje civilizacijoje buvo moterų karalienių, ministrių ir kitų vadovių. Mrs. Klotz, one minute. Pone Klots, minutė. Your mic your microphone is not on. It's on? It's okay? Yes. E, panie przewodniczący, w swoim pytaniu pani Regner stwierdziła, że 20... Pirmininkė, aš turiu klausimą. Pone Regner sakė, kad praėjus 25 metams po Pekino deklaracijos moterų teisės dar nėra pilnai ginamos. Aš pritariu, nes yra moterų, kurios neturi balso ir negali spręsti dėl savo ateities yra moterų, kurios priklausomos nuo, moterų, nuo mamų sprendimo ir galiausiai yra moterų, kurių kūnai yra sužalojami fiziškai ar chemiškai, o tada jos yra nužudomos ir e, tie žudikai yra visiškai nebaudžiami. Ar jums baisu tai to klausantis? Iš tiesų, milijonai negimusių mergaičių yra nužudomos ir joms nega, nesuteikiama teisė kovoti už savo teisės, bet jos turi teisę gyventi, turi teisę gyven, turėti savo kūną ir spręsti apie savo gyvenimą. Joks vyras, joks žmogus. E, iš jokio vyro, iš jokio žmogaus negali būti atimtas kūnas, gyvybė. Ir moterų teisės, kurios negina visų moterų ir negina negimusių mergaičių, yra veidmainystė. Pone Pietikainen, minutė. Uh, Nuo Pekino deklaracijos patvirtinimo moterų teisės pažengė į priekį, bet pažemė ir atgal. Pavyzdžiui, konvencijų prasme, tarptautinė prasme mes nedarėme rimtos pažangos moterų politikoje ir vykdančiose pareigose, įtaikingose pareigose nėra labai daug, nepaisant ir kvotų. E, žinau, kad yra daug organizacijų. Žinau, kad ir reprodukcinės teisės irgi kenčia e, visame pasaulyje. Džiaugiuosi naująją komisiją ir jos iniciatyvą vykdyti lygybės programą ir kovoti už, mo, už moterų teisę ir lyčių lygybę jau kitų lygių dėrybose. Ir, ir turint omeny ir lyčių aspektą įvairiausiose politikos rytise, taip pat sudarant biudžetą ir taip pat kalbant apie Stambulo konvenciją, galbūt net Afrikos strategiją ir jos finansavimą. Ačiū. Mrs. Gonzalez. One... Pone Gonzalės, minutė. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė. Pekino deklaracija po 25 metų ir toliau yra tas atskaitos taškas pamatuoti, kiek yra tos lygybės. Bet būkime realistai, daugumoje jungtinių tautų šalių tai nėra įgyvendinama. 64 e, sesiją 64 sesija bus puikia galimybė konkrečiai ginti e, lytinės ir reprodukcinės moterų teisės ir konkrečiai tų moterų, kurios gyvena Latinų Amerikoje. E, neligybė Latino Amerikoje yra siaubinga moterų atžvilgių. Jau vien ekonominė neligybė, bet ir e, teisė į gyvybę, į, į fizinį integralumą, reprodukcinės teisės, seksualinės teisės. Amerika ir Karibų regionuose yra daugiausiai neteisėtų e, abortų ir mirčių dėl aborto. Šešiose šalyse iš vis ne, neleidžiama daryti aborto, o kitose daugybėje iš jų galima abortą daryti tik tai tada, kai kyla grėsmė moters gyvybei. Argentinoje e, yra. E, organizacija, kuri kovoja už, už, abort, už abortų laisvę. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pone Estaras Feragut. Minutė. Ačiū pirmininkė. Džiaugiam, mes švenčiame 64-ąją Junktinių tautų moterų padėties komisijos sesiją. 95 metais e, Pekine buvo labai svarbus įvykis, tai buvo labai svarbi deklaracija moterų teisų klausimų. Pokyčiai vyko be galo lietai ir dabar jungtiniuose tautuose kovo mėnesį reikia įvertinti e, šią konferenciją ir jos rezultatus pokyčiai lėti, nes vis dar labai daug, dėlis atlyginimų skirtumas yra, moteris daug mažiau, daug sunkiau patenka į darbo rinką, jai sunku suderinti darbą ir šeimą, moterų mažai svarbiose postuose, smurtas prieš moteris ir taip toliau ir taip toliau. Todėl jungtinėse tautose kovo mėnesį turime būti vieningi ir ambicingi. 20 metai bus sprendimų metai. Mes visi esame atsakingi, negalime nieko pamiršti ir mes ne tik tai visi kartu turime atsakomybę, bet kiekvienas asmeniškai esame atsakingi. Aplinkos sauginis tvarumas yra svarbus planetai, bet e, moterų, požiūris į moteris taip pat yra labai svarbus visai planetai. Ačiū. Ponas Polak, minutė. Moteris skurde patenka į visuomenės užrybį ir Čia atkreipsiu dėmesį, Romų moteris yra marginalizuotos. Jos negali naudoti sveikatos apsaugą, švietimu, dėl to jos skurdžiai gyvena ir patiria sunkumų gaudamos sveikatos priežiūrą. ligoninėse Romų moteris guldomas į kitas palatas atskirai nuo kitų moterų, jos nėra prižiūrimos. Taip pat būt, buvo atveju, kai jos būdavo sterilizuojamos be sutikimo. 2016 metais Junktinės tautos paragino Slovakiją įsteigti nepriklausomą mm, organi, e, instituciją, kuri mokėtų kompensaciją sterilizuotoms moteriams. Tik tai viena moteris kol kas gavo tokią kompensaciją. Taigi turime aiškintis, ar pakankamai e, moteris gauna apsaugos. Karvalio pirmininkė Europos Sąjungos sutartyse yra įtvirtintas principas dėl e, moterų teisų apsaugos. Tai turi būti įtraukta į visas politikos rytis. Ir teigiamas dalykas yra tai, kad tai bus aptariama Junktinių tautų konferencijoje. Tai yra merginų moterų teisės ir lyčių lygybė. Mes esame didžiausias pagalbos teikėjas besivystančiom šalims. Tuo mes didžiuojamės. Taip pat mes skatiname švietimo galimybės, darbo galimybės, verslumą. Turime kelti tokius ambicingus tikslus ir juos įgyvendinti, suderinti juos su tūkstantmečio vystimas tikslais ir 2030 metų tikslais. Spontaniškos diskusijos. Ačiū. Norėčiau, kad ši nauja strategija taptų žmogaus teisų revoliucija, ne tik Europoje. Priemonės turi būti konkrečios ir privalomos. Šita procedūra turėtų būti įtvirtinta direktyvoje. Matau, kad čia dalyvauja nedaug deputatų, ypač mažai vyrų posėdėje. Priemonės turi būti konkrečios ir taikomos Europos mastu. Ačiū. Pane Sardonė, vieną minutę. Ačiū. Prieš kelis mėnesius Irane moteris advokatė, kuri gynė moterų teisės ir kuri nenorėjo dėvėti galvos apdangalo, gavo 33 metų įkalinimo bausmę. Ir taip pat buvo nuplakta. Čia Europoje, mano mieste, Milane, 15 metų mergaitė praeitais metais susidūrė su smurtu artimoje aplinkoje dėl to, kad neatsisakė dėvėti galvos apdangalą. Taip pat moteris buvo įkalinta dėl to, kad irgi vertė savo dukrą dėvėti galvos apdangalą. Tokių atvejų pasitaikė ir Prancūzijoje, būtent e, dėl to, kad jaunimas dėvėjo šortus gatvėje. Taigi Europos parlamentas bando apginti 64-osios jungtinių tautų sesijos tikslus ir prioritetus. Aš norėčiau, kad ES neapsimetinėtų ir nekritikuotų to, kas vyksta kitose pasaulio vietose, visiškai ignoruodama tai, kas vyksta čia, nes yra daug įvair, įvairaus nepriimtino elgesio susijusio su kultūriniais religiniais dalykais. Ačiū, ponė Tomašič. Ačiū. Vakarų pasaulyje lygybės lygybės e, matome, lygybė yra užtikrinama, tačiau to nematome kitur. Ir ES turi galimybę tartutiniuose forumuose, tartutinėse organizacijose, tokiuose kaip Junktinės tautos, skatinti moterų teisės ir lyčių lygybę. Kai kuriuose kultūrose moterys nustumiamos į antrąjį planą taip akivaizdžiai, kad visuomenė nori, kad ne šios moterys pasidarytų abortus, jeigu laukisi moteriškos lyties kūdikio mergaitės, mergaitėms netgi neleidžiama gimti ir mes turime kovoti visomis savo pastangomis su tokiais dalykais. Jungtinių tautų sesijoje turime kovoti prieš tokią siaubingą praktiką, kai yra nužudomos negimusios mergaitės. Tai yra labai paplitę tam tikrose kultūrose. Ačiū. Dėkoju, dabar norėčiau pakviesti valstybės sekretorę Brniec pasisakyti tarybos vardu apibendinančiam žodžiui kviečiu ją. Ačiū gerbiami parlamentarai. ES laukia 64-osios e, moterų padėties komisijos sesijos su dideliais lūkesčiais. Ir mes iš ankstyvoje stadijoje įsitrauksime į bendravimą su visomis šalimis konstruktyviai. Mūsų galtinis tikslas patvirtinti nuoseklą, nuoseklę į tikslus orientuotą politinę deklaraciją. Deklaracija turėtų būti platforma veiksmams. Bendras ES tikslas yra patvirtinti tarptautinius teisės aktus dėl lyčių lygybės, kad būtų visoms moteriams užtikrinamos e, žmogaus teisės ir įgalinimo teisės priemonės. Mes esame atsakingi už tai, kad tai vyktų ir kiekviena institucija turi suvadinti savo vaidmenį. Aš didžiuodamasi galiu pasakyti, kad taryba skiria daug dėmesio, aktyviai įsitraukia į lyčių lygybės puoselėjimą ir propagavimą ES ir už jos ribų. Mes toliau liekiam, siekiame bendradarbiavimo Europos su Europos parlamentu lyčių lygybės rytyje. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad šis svarbus klausimas susilaukė daug dėmesio Jūsų darbo tvarkėje. Dar kartą dėkoju uždėmesi. Ačiū, poniai valstybės sekretoriai. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Gavau du siūlymus dėl rezoliucijos šioms diskusijoms apibendrinti. Bendrąją rezoliuciją, kurią, kurią pasirašė socialdemokratai, žalieji, Renew, GUE, NGL ir EPP. Ir taip pat vieną, kurią parengė EKR frakcija. Balsavimas įvyks rytoj. Aš turiu pranešimą prieš pradėsime pradėsiant kitas diskusijas. FOP ir ID frakcijos informavo pirmininką dėl pakeitimų, dėl paskirimų į komitetus ir delegacijas. Tie sprendimai bus išdėstyti šiandienos posėdžio protokole ir įsigalios šio paskelbimo dieną. Kitas darbo atvarkės klausimas yra ponios Metsola pranešimas klastotų ir autentiškų dokumentų internete FADO sistema. Norėčiau priminti, kad galima paprašyti spontaniško pasisakymo arba elektroninė sistema, arba keliant mėlynąją kortelę. Ir į prieimo į šią salę yra taip pat pateiktos ir instrukcijos. Taip pat mėlynoji kortelė gali būti pakeliama tik tuo met, kai bus pasisakyta politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, pasisakys ponia Metzola. Keturios minutės. Grazie, sur president. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labadiena. Taip, e, ilgą kelią nukeliavome, kad čia atsidurtume. Dokumentų klastojimas kenkia Šengeno zonos vidaus saugumui. Šengeno zona yra laisvo judėjimo zona be vidaus sienų kontrolės. Ir šie nauji sprendimai padeda išspręsti esamas problemas, nes numato geresnį bendrabiavimą tarp ES valstybių narių bei šalių partnerių. Taip pat numato konkrečių žingsnių, kuris reikia imtis dėl suklastotų autentiškų dokumentų. Visa tai padės užtikrinti mūsų išorės sienų saugumą ir užtikrinti saugumą mūsų piliečiams. Mes žinome, kad galime šiandien naudoti tik tais tada, jei mūsų piliečiai, visi mūsų piliečiai pasitikės išorės sienų valdymu. O šis sprendimas yra itin svarbus, siekiant tai užtikrinti. Tai labai svarbus, jeigu užtikrinti saugumą ir taip pat kovoti su nusikalteliais. Ir šie nauji sprendimai padės greičiau nustatyti suklastotus dokumentus. Taip pat numatoma atidaryti greičiau, kad nebūtų švaistoma laiko. Taip pat vis tai bus sėta su Frontex sistemomis ir Frontex bus atsakinga už dalinimas informaciją su visomis dalyvančiamis valstybėmis. Taip pat bus siekiama geriau užtikrinti pačių klastomo būdų nustatymą. Išplėtėme taip pat FADO sistemos reglamento taikymą apiptim, kad būtų galima įtraukti daugiau informacijos negu, negu buvo įtraukiama anksčiau. Reikia užtikrinti informacijos nuoseklumą, išsamumą, kad FADO turėtų pakankamai informacijos apie ir sklastotus dokumentus, ir tikrus dokumentus. dokumentus. Ir norime, kad Frontex turėtų pakankamai lankstumo steigiant ir atnaujinant FADO sistemą. Taip pat norime, kad agentūra turėtų ir naują dokumentą bei rekomendacijas, kaip galėtų paveikti ir kaip reikia elgtis e, įvairiais klastojimo atvejais. Taip pat svarbu užtikrinti, kad asmeninių duomenų tvarkymas atitiktų ES teisę. Visą tai turi vesti prie daugiau apsaugos ir padėtų, turi, turi padėti užtikrinti didesnį saugumą Europoje. Taip pat tai turi padėti kovoti su dokumentų klastojimu ypač jų naudojimu išorės sienose. Taip pat įtraukiamas valstybės, kurios nėra ES valstybės, tačiau dalyvauja Šengeno zonoje, tai lab, jų dalyvavimas labai svarbus ir visą tai teigiamai paveiks mūsų bendrų sienų saugumą. Pone pirmininkė, gali atrodo, kad klausimas yra labai techniškas. Kita vertus, manau, visi sutinka, jog labai svarbu papildyti naujasias reformas ir geriau užtikrinti mūsų išorės sienų apsaugą. Tad padarėme viską, ką galime, kad šiuo reglamentu nustatomos atsakomybės būtų platesnės. Tuo pačiu metu numatomas labai konkrečios atsakomybės agentūrai. Siekiant užtikrinti, kad agentūros atliekamas ir valstybinarių atliekamas privačių duomenų valdymas atitiktų ES teisę. Taip pat užtikrinome, kad Europos parlamentas galėtų tarti svaresnį žodį dėl fado. Taip pat dėkoju tarybai, pirmininkavusiai Suomijai ir pirmačiai Kroatijai. Taip pat dėkoju kolegoms už labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Nekatrodam laukiu tolesnių diskusijų plenarė sesijoje, kad būtų galima užbaigti šias diskusijas. Dėkoju. Dėkoju ponė pranešėjai. Dabar steiksiu žodį ponė dalį pasisakyti komisijos vardu. Dėkoju, gerbiami parlamentarai. Ačiū Jums už šitą diskusiją. Mūsų piliečiams saugumas yra vienas iš svarbiausių dalykų ir jie tikisi iš mūsų to saugumo užtikrinimo. Saugumas ir dokumentai tai yra labai susiję dalykai. dalykai. Mes turime sukurti tokią erdvę, kurioje piliečiai jaustųsi saugus, gyventi, studijuoti, naudoti savo teisėmis ir galėtų naudotis lygiai taip pat visais ekonominiais privalumais. Kiekvieno mūsų individuo teisė taip pat turi būti saugoma Europos Sąjungoje. Eurobarometro nesena ataskaita rodo, kad du trečdaliai atsakiusių į anketos klausimą yra sunerime dėl to, kad jiems jau yra tekę patirti e, identiteto tapatumo vagystės. Taigi mes turime pasižiūrėti ir kaip yra elgiamasi su duomenimis prie išorės sienų. Mes turim aiškiai žinoti, kokie asmenys kerta ES išorės sienas. Tai naudinga mums visiems. Reikia stiprinti ir vidaus saugumą, ir išorės sienų apsaugą. Siekdami šių tikslų mes neseniai priėmėme daug teisės aktų, pavyzdžiui, Europos kelionių sistemų, kelionių informacijos ir autorizacijos sistema, taip pat saveikumo tarp ES informacinių sistemų ir Europos pakrančių ir pasienio reguliavimo agentūros sistemų Taip pat mes turime sukurti ir naują dokumentų internete sistemą. Komisija remia valstybės nares, kuriant sistemą, kuri galėtų atpažinti tikrus ir suklastotus dokumentus. Mes labai džiaugiamės, kad Europos parlamentas prisidėjo prie galutinio kompromiso parengimo, kad tikrai ženkliai prisidėjo prie dokumento patobulinimo. Autentiškų ir klastotų dokumentų internete sistema labai naudinga pasienio apsaugos srityje, kai yra tikrinami sieną kertantis asmenys. Yra atskiriami nauji ir tikri ir suklastoti dokumentai. Yra tūkstančiai aprašymų tikrų dokumentų, šimtai aprašymų suklastotų dokumentų ir į šią sistemą įeina 30 dalyvaujančių narių ir daugiau negu, daugiau negu šimtas visokių organizacijų. Šitas, šita sistema reikalinga ir reglamentuojamos migracijos reguliavimui. Taip pat mes aiškiai žinosime, kokie dokumentai e, kursuoja ES teritorijoje ir su, galėdami sutelkti mūsų abiejų sistemų duomenis būsime daug geriau pasiruošę visiems iššūkiams. Kiekvienas ES pilietis turi teisę jauks, jaustis apsaugotas ES. Grėsmė iš terorizmo, iš organizuoto nusikalstamumo, narkotikų rinkos stipriai apnuodija mūsų piliečių gyvenimą. Tam mums reikia atsako, mums reikia uh, strategijos, kurią mes pateiksime antrajame šių metų ketvirtyje. Tai yra bendros mūsų saugumo strategijos dalis ir mes čia susitelksime į keletą labai svarbių sričių. Tai yra organizuotas nusikalstamumas, tai yra ir žmonių gabenimas, ir narkotikų priekyba, ir kitos nelegalios veiklos. Kitas sritis yra terorizmas ir radikalizacija. Trečioji sritis - kova su nusikalstamumu skaitmeniniu laikotarpiu, skaitmeniniais laikais. šita strategija bus ir mūsų migracijos dokumentų paketo sudėtinė dalis. O tokį dokumentų paketą yra pažadėjusi komisarė, komisijos vadovė von der Leyen. Informacinių sistemų susijimas bus vienas iš pagrindinių mūsų bendro požiūrio imigraciją, naujo požiūrio imigraciją tikslų. Mes visų pirma susitelksime į saugumą ir į vidinių procedūrų sustiprinimą. Stengsimės, kad būtų, nebūtų nelegalios imigracijos ir kad integracija būtų daug stipresnio. Dėkoju, labai džiaugiuosi būsimą diskusiją. Ačiū, toliau išklausysime politinių frakcijų atstovų pasisakymų ir pradėsime nuo Europos liaudės partijos frakcijos pasisakymų kalbės ponas Radev. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dokumentų padirbinėjimas labai kenkia šengino, vidiniam Šengino erdvės saugumui, kadangi nėra jokių, jokios kontrolės. Ir Dokumentų klastotės dažnai yra naudojamos piliečių, kurie e, bando surasti geresnį gyvenimą Europoje ir kartais 5-6 tūkstančius eurų gali kainuoti tokia klastotė. Dokumentų padirbinėjimas skatina terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą bei priekybą narkotikais ir ginklais, priekybą žmonėmis ir priekybą pavogtais automobiliais. Tikri kelionės dokumentai dažnai išduodami uh, pateikus padirbtas tapatybės korteles. Dėl to sudėtingas atsekti tuos suklastotus dokumentus. Ir labai svarbu užtikrinti kelionės dokumentų saugumą ir taip pat e, užtikrinti atitinkamą infrastruktūrą. Kita vertus, bendradarbiavimas tarp kompetentingų institucijų turi būti susijęs ir su platesnė veikla, ne tik teisės sauga, turi būti uh, ryšys tarp išduodančios institucijos ir tarptautinių organizacijų. Nesant tokiai situacijai, aš nu, kviečiu pateikti pasiūlymą dėl to, kad fado sistema būtų integruota į Europos sienų ir pakrančių sistemą. Tai būtų paskutinis žingsnis siekiant galiausiai užbaigti šio sektoriaus reformą. Ačiū. Ponas Lopes Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Dalį ES valstybės narės privalo tikrinti, kas juda ir kas patenka į Šengeno erdvę. Taip, atsakymas akivaizdus, tačiau matome, kad yra tiek daug klas, dokumentų klastočių, tapatybės padirbtų kortelių, kad tai sukelia daug problemų ir tai yra pavojus saugumui, uh, Ir taip dėl to atsiranda nusikaltimų, pinigų plovimo atvejų, neteisėto verslo ir taip pat netgi terorizmo. Ar Europos parlamentas galėtų kažką nuveikti šioje srityje? Taip, mes norime paremti tokią priemonę, kuri užtikrintų tai, kad būtų tokie dokumentai saugomi, tikrinami ir kad būtų keičiamas informacija kovai su sukčiavimu. Tas yra labai svarbu. Mes sustiprinome Frontexą, priemėme naująjį reglamentą, kurį patvirtinome praeitais metais. Taigi, jeigu būtų galima saugiai keistis informaciją su visomis atitinkamomis institucijomis nacionaliniu lygmeniu, tai būtų labai svarbu tam, kad būtų nustatoma tikra tų žmonių tapatybė, tų žmonių, kurie laisvai juda Šengeno erdvėje. Mes norime, kad tai būtų suderinta su mūsų darbu, kad būtų užtikrinamas duomenų konfidencialumas, kad būtų užtikrinamos pagrindinės teisės ir kad būtų nepaminamos ES vertybės. Bet esmė ta, kad mes turime kažkaip išspręsti saugumo stygiaus problemą tas nesaugumas atsiranda dėl tų žmonių, kurie juda Schengeno erdvėje, naudoja visas technologinės. Turime naudoti visas technologinės priemonės ir teisinės garantijas. Taip pat tai yra ir sistemų saveikumo klausimas. Labai svarbu, kad viskas būtų daroma nepaminant pagrindinių teisių ir jų laikantis. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Renew frakcijos vardu, ponas Tudorakė. Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti pirmiausia pranešėjai, poniai Robertai Metsolai, už jos atliktą darbą. Aš esu naujas parlamento narys. Ir tai yra pirmasis mano teisėkuros klausimas, taigi tikrai jos pagalba man buvo labai naudinga. Dabar apie turinį. Kelionės dokumentų autentiškumo nustatymas jau kurį laiką yra svarbus darbas pasienio pareigūnų darbe. Ir matome, kad keliaujančių į Europą skaičius išaugs, išaugęs ir naudojami įvairūs kelionės dokumentai. Ir yra vis naujos padirbinėjimo technologijos naudojamos, dėl to pareigūnams sunku visą tai susekti. Fado sistema jau galioja kurį laiką ir dabar mes darome labai svarbų dalyką. Mes tą sistemą nu, norime iš tarp vyriausybinio metodo perkelti į bendrijos metodą ir tai būtų išplėsti įgaliojimai, jų dalis, kuriuos mes sutikime praeitais metais. Tokiu būdu būtų galima įtraukti parlamentą, jis užtikrintų priežiūrą ir žiūrėtų, kaip e, ar tie duomenys, kurie yra naudojami, yra suderinami. Ir tai vienas iš klausimų, e, kurį turėjome spręsti dėrybose pasirūpinti, kad asmens duomenų apdarojimas būtų susijęs tik su tuo, kas yra absoliučiai būtina tam, kad būtų susekama ir iš, susekami ir ištirti duomenų klastotės atvejai. Taip pat turime užtikrinti prieigą prie duomenų bazės ir valstybės narės privalo nustatyti, kurios institucijos yra kompetentingos ir gali gauti prieigą prie fado sistemos. Ir valstybės narės apie tai turi informuoti agentūrą ir komisiją. Ir taip pat ta informacija turi būti taip pat pateikiama ir mūsų parlamentui. Tas tekstas, dėl kurio dėrėjomės, papildo vykdomą reformą ir tokiu būdu užtikrinama geresnė išorės sienų apsauga ir taip pat veiksmingesnė teisė sauga. Dėl to aš raginu visus kolegas pritarti šiam tekstui. Ačiū. Of... Dėkoju. ID frakcijos vardu ponė Tardino. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkojame kolegiai Metsolai už jos atliekamą darbą. Matome, kad klastočių, dokumentų klastočių atvejų skaičius markiai išaugo Šengeno erdvėje, yra žaidžiama arba su autentiškais dokumentais, arba tiesiog naudojami suklastoti dokumentai. Ir pagal dabartinį reglamentą galima mūsų padirbtų ir autentiškų dokumentų valdymą FADO sistemą įtraukti į Frontexo sistemą ir jų naudojamas modelis dabar yra pasenęs. Taigi tokiu būdu mes galėsime apginti, apsaugoti savo piliečius ir tam reikia didesnio įspėjimų, aiškesnės įspėjimų sistemos dėl klasto, suklastotų dokumentų, nes tuo gali naudotis nusikalteliai, teroristai, pinigų plovėjai ir ypač nelegalūs imigrantai. Ir padirbti dokumentai dažnai yra naudojami prieglapšio prašytojų, kurie bando patekti į Europą. Aišku, su tuo taiksytis mes negalime. Dėl to labai svarbu, kad policija, pasienio pareigūnai, muitinės darbuotojai galėtų naudoti veiksmingesnę duomenų bazę ir greitai galėtų identifikuoti dokumentų klastotės, dokumentų klastotės ir kovoti su tokiais nusikaltimais. Dėl to mes pritarėme šiam pasiūlymui, nepaisant to, kad aiškiai pasisakome prieš tokią mintį, kad tam tikros privačios institucijos gautų prieigą prie FADO sistemos. Mes pasisakome prieš Frontexo reglamento reformą, tačiau fado naudojimas kovai su sukčiavimu yra labai svarbus ir kompetentingos institucijos valstybėse narėse turi įdėti tokias sistemas. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju toliau žaliųjų vardu, ponė Brikmont. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegams už puikų bendrabiavimą dėl šio failo, kuris yra labai techninis, tačiau kita vertus taip pat kelia ir politinių klausimų, ypač turint galvoje, kad buvo pakeista teisinė bazė. Mes norėjome, kad man galėtų tinkamai valdyti šią domenų bazę. Tai labai svarbu, turint galvoje agentūros į, įgaliojimus nes FADO vis tik nėra kovos su migracija priemonė, ne. FADO yra kovos su klasikos dokumentas priemonė, bendro, bendro pabudžio priemonė. Ir todėl reikėjo užtikrinimo, kad įvairios trečios šalis, skaitant ir oro linijų bendrovės, galėtų turėti ribotą prieigą prie šių duomenų. Numatome taip pat, kad būtų tik valdomi privatus duomenys ir kad būtų neįmanoma identifikuoti tų asmenų pagal esamus atvejus, esamus dokumentus fado sistemoje. Ar pavyko užtikrinti? Taip pat dar reikia paskelbti kai kurios deleguotusius teisės aktus. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau. EKR frakcijos vardu. Bušadė Viljalba. Dėkuoju, ponė pirmininkė tūkstančiais klastotų dokumentų nuolat aptinkami prie ES išorinių sienų. Ir e, praeisiais metais 7000 žmonių su suklastotais kelionės dokumentais buvo aptikti pasienio punktuose ES. Naudojami patys įvairias klastojimo būdai. Ir taip pat e, tokie dokumentai dažnai būna naudojami yra įvairiais tikslais. Naudojami ir pinigų plovimui, ir terorizmui, neteisėtam patekimui ES. Visą tai rodo, kaip svarbu tinkamai saugoti mūsų sienas Ir kas svarbu užtikrinti, jog būtų migracijos rautų valdymas, siekiant apsaugoti mūsų piliečius. FADO padės tai padaryti. Bus pasiremta Frontexo jau skaupta patirtimi, bus dalinamasi greičiau duomenimis tarp valstybių narių, nebus diskriminacijos tarp valstybių narių, valstybės narės galės geriau, geriau valdyti savo sistemas, geriau užsimti nusikaltimų prevenciją. Mano frakcijai kyla rūpešio, ar tikrai tinkamai tikriname asmenis, kurie nori patikti Europos Sąjungą. Todėl mes labai palaikome šį, šį dokumentą. Dėkoju. Dėkoju. Toliau guoja e frakcijos vardu. Rego. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turėtume nepamiršti, kad fašizm, fašizmo laikais Europoje tūkstančiai žmonių teko pasinaudoti sklausot dokumentas, kad galėtų pabėgti nuo fašinio teroro. Reikia tą turėti galvoje, galvojant ir apie toks techninis klausimus kaip fado. Reikia suprasti, kad fado sistema gali būti susijęta su mintimi, kad Europa turi tapti neįveikiamą tvirtovę. Ir tai gali pakengti pabėgėliams, kurie galėtų padė, pabėgti naudodami tokius dokumentus, nes vis tik tarptautinės konvencijos numato, kad jei žmogus turi teisę prašyti prieglapšį, jis gali panaudoti tokius dokumentus, kad pabėgtų iš to šalies. Taigi ši sistema tikrai nepadės stabdyti masinės migracijos ir kita vertus, mesgi turimėtume užsimti žmogaus teisų gynimu, taigi turime numatyti humanitarinės vizas ir teisėtus kelionių kelius. Taip pat reikia atkreipdėmėsi klimato pabėgėlių statusą. Dėkoju. Dėkoju. Baigėme pasakymus nuo politinių frakcijų. Toliau, per kitus pasakymus jau bus galima užduoti klausimus pagal mėlyną kortelę. Toliau ponas Lenars. Ja, dank u, voorzitter. Het vervalsen van. Dėkoju, pirmininkė. Dokumentų klastojimas nusikaltėliams ir teroristams yra puikus būdas pasislėpti nuo radarų. Šiandien yra tikrai daugybė žmonių, kurie yra nelegaliai patekę į, šią, į mūsų teritorijas. Jeigu tiek daug dokumentų klastojama, tai mes jaučiamės nesaugus, mūsų saugumui kyla grėsmė. Ir labai svarbu, kad policininkai pasienyje galėtų kontroliuoti dokumentus ir žinotų, kokia techninė specifikacija yra būdinga tikriems dokumentams. Mes turime užtikrinti, kad ta sistema veiktų visoje ES ir apsikeitimas informacija reiškia, kad atitinkamos valstybių narių tarnybos visą parą, vis, bet kokiu metu yra informuotos apie naujausią, naujausius raidos momentus ir gali padėti žmonėms. Aš norėčiau tikrai padėkoti pranešėjui ir visiems rengusiems šį dokumentą už tai, kad mums pateiks sistemą, kuri tikrai veiks ir kuri mums padės jausti saugesniais. Ačiū. Toliau ponė Kiničiai, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Kova su klastotėmis dokumentų srityje ir su klastotais dokumentais Šengeno zonoje yra labai svarbus dalykas. institucijos gauna instrumentą, kuris leis joms kovoti su nusikalstamumu. Tačiau informacijos apsikeitimas turėtų vykti ne tik tai tarp ES valstybių. Mes turime saugoti duomenis, mūsų žmonių duomenis nuo trečiųjų šalių informacinės žvalgybos, taip pat ir nuo jų, informa ir nuo jų įmonių šnipinėjimo klastotės labai dažnai naudojamos nusikaltelių organizacijų tam, kad vykdytų dar sunkesnius nusikaltimus, pavyzdžiui, užsimtų žmonių gabenimu, nelegalių žmonių gabenimu, kad vykdytų teroristinius išpolius. Visą tai reiškia, kad išorės sienos turi būti kontroliuojamos geriau. Mes pasisakome už tai, kad reglamentas leistų FADO ir Frontexui sutelkti pajėgas ir vykdyti ir tos duomen, keistis tais duomenimis tam, kad dabartinės taisyklės galėtų būti efektyviai įgyvendintos. Bet kuriuo atveju noriu padėkoti ponui Metsulai už nuveiktą darbą. Tikrai tikiuosi, kad šiam e, dokumentui parlamente bus priimta didelė balsų dauguma. Dėkoju. Toliau ponas Prokačinį vieną minutę. Ačiū. Šitas sustarimas yra nepaprastai techniškas, bet yra du dalykai, kurie susiję su politika ir aš būtent juos ir norėčiau ypatingai pabrėžti. Dokumentų klastojimas yra grėsmė mums visiems. Valstybės narė šioje srityje privaro, privalo bendradarbiauti per FADO sistemą. Tai yra labai gera sistema ir jų bendradarbiavimas čia yra mūsų sėkmė. Tai turėtų būti ne tik instrumentas, tai turėtų būti e, funkcinė priemonė. Kitas politinis aspektas nėra toks geras. Mes kalbame apie duomenų sumažinimą. Yra įvesti tam tikri apribojimai dėl asmens duomenų. Ir tie apribojimai neleidžia mums efektyviai kovoti nei su nelegalia migracija, nei su organizuotu nusikalstamumu. Kairieji vėl parodė, kad jie nesuvokė realybės ES. Dėkoju, toliau ponas Dehovski, viena minutė. Dėkoju. Vicepirmininkė, norėčiau pasakyti, ponė komisarė, ponė pranešėjau, Ačiū Jums už puikų darbą. 2015 metais aš bandžiau pervažiuoti Graikijos ir Šiaurės Makedonijos sieną ir mačiau ten 15 skirtingų siriškų pasų, nei vienas iš jų nebuvo tikras. Tai yra faktas, į tai reikia atkreipti dėmesį. Daugybė žmonių į ES patenka su netikrais, su suklastotais dokumentais. Ir būtent dėl tos priežasties šitas duomenų, šita duomenų sistema yra tokia svarbi. Mes turime apsaugoti ES nuo tų, kurie atvyksta su suklastotais dokumentais į mūsų teritoriją. Turime bendradarbiauti, atskleisdami klastotės. Ypač tų klastočių daug pasitaiko automobilių srityje. Čia yra labai svarbus bendradarbiavimas. Labai gerai, kad yra šita duomenų bazė, kad ji bus e, visų valstybių narių taikoma duomenų bazė, kad visi galės ją pasinaudoti ir tai prisidės prie ES saugumo didinimo. Ačiū. Toliau ponas Jakė vieną minutę. Pirmininkė, ačiū ponės ir ponai. Dokumentų klastojimas yra pirmasis organizuoto nusikalstamumo etapas ES Paskui eina kiti žingsniai, pinigų plovimas ir kitokie mafijiniai, mafijinių struktūrų kūrimas ir panašiai. Taigi šitas dokumentas yra žingsnis gera linkme. Mes apjungiame savo žinias tam, kad galėtume kovoti su tomis neigiamomis praktikomis. Reikia pasižiūrėti tiksliau reikia pasidžiaugti šiuo įrankiu ir labai džiaugiuosi, kad jis bus susijęs su Frontexo duomenimis. Tai tikrai padės apsaugoti ES sienas. Jeigu ES nori būti stipri pasaulio rinkoje, nori konkuruoti su visais, tai turi aršiai kovoti su teroristinėmis organizacijomis, su mafijinėmis struktūromis. Ir aš noriu padėkoti poniai Metsolai, ponui Metsola už, ko, už puikų šio dokumento parengimą. Ačiū. Ponas Sokol. Dėkoju, pirmininkė. Kaip jau girdėjome, saugumo klausimas šiandien Europos piliečiams yra vienas iš svarbiausių. Mums tikrai kyla labai daug grėsmių iš organizuoto nusikalstamumo pusių, pusės, terorizmas ir panašus iššūkiai. Taip pat ir dokumentų klastojimas yra pavojus. Nu, suklastoti dokumentai leidžia atvykti į ES nelegaliai ir dalyvauti kriminalinėje, organizuotoje kriminalinėje veikloje ir išlikti nepastebėtam. Todėl labai svarbu, kad dabar galėsime keistis informaciją. Šioje duomenų bazėje galime rasti įvairiausių suklastotų dokumentų pavyzdžių ir aš manau, kad e, šita duomenų bazė yra tikrai puikus atsakas į Europos piliečių lūkesčius susijusius su didesniu, su geresniu saugumu. Šengeno erdvė tokiu būdu bus sustiprinta ir aš tikiuosi, kad mano šalis taip pat netrukus taps jos dalimi. Noriu padėkoti pranešėjui ir tikiuosi, kad mes ir toliau dirbsime Europos piliečių saugumo didinimo linkme. Pone Gavlaviak, ačiū. Aš norėčiau pirmiausia pasveikinti ponę Metzola už puikų darbą. Taip pat noriu padėkoti ir komisariai. Mūsų duomenimis 19 metais 14 tūkstančių asmenų į ES atvyko nelegaliai Balkanų keliu ir per Kroatiją. Fado sistema jau veikia ir joje yra 200. Ir mes jau savo pasienyje per šiemet nustatėme 236 įvairių suklastotus dokumentus. Tai yra daug daugiau negu anksčiau klastotojų technologijos yra vis geresnės, todėl mums reikia stipresnio bendradarbiavimo. Nelegali migracija reiškia, kad mes turime koordinuoti savo veiksmus, turime sutelkti pajėgas ir turime keistis informaciją apie technologijas ir leisti vieni kitiems pasinaudoti savo turimomis žiniomis ir technologijomis. Mes taip pat turime rinkti duomenis apie nelegalius suklastotus dokumentus. Kadangi Kroatija dabar pirmininkauja, tai jos moto yra Europa, kuris saugo. Tai reiškia, kad mes turime e, atkreipti ypatingą dėmesį į saugumą ir saugumas neturi tapti prieke. Dėkoju. Baigėme, baigėme pasisakymus, dabar spontaniški pasisakymai. Kadangi vėluojame, nesuteiksiu galimybės visiems, kurie norėjo pasisakyti, tačiau stengsiuos, kad visų politinių frakcijų atstovai galėtų pasisakyti. Vieną minutę, ponė Grapinė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Iš tiesų, šis klausimas yra labai svarbus ir labai gerai, kad parengtas pranešimas dėl fando sistemos, tačiau kas padirbinėja tuos dokumentus. Ir tai nėra daroma dėl gerų ketinimų. Tie, kurie padirbinėja dokumentus, pirmiausia siekia padaryti pažeidimą, ar tai būtų terorizmas, ar kitas nusikaltimas. Ir aišku, tą sistemą galima gerinti ir, kaip buvo pasakyta, kuo